I think we can start. Please sit down. Manau, galime pradėti. Paprašysiu jūsų užimti savo vietas. Unsere Nuoširdžiai sveikinu susirinkus pa, į paskutinį posėdį šiais metais. Mėly kolegos, ponios ir ponai, iškart perinu prie pirmo darbo turkės klausimo, darbo turkės tvirtinimas. Kaip žinote, aviacijos paketos svarstymas yra atkeltas. Ponas Telička kalbės apie tai, bet visa kita e, nesikeičia ir balsuosime tokią pačią tvarką, išskyrus aviacijos paketą, dėl kurio balsuosime vėliau. Ir dabar perdu žodį ponui Teličkai. Ačiū, pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai, noriu kai ką paaiškinti, e, nes jūs pasiekė elektroniniai laiškai pastaruoju metu čia tema ir aš norėčiau kai ką paaiškinti. Prisimenate, kad šešėliniai pranešėjai pritarė mano siūlymui e, užtikrinti e, glaustą, konstruktyvų pranešimą, parengti tokį pranešimą, kuriame akcentuotume tai, kas mums svarbiausia, a, a, užpildytume tam tikras spragas. Tokia filosofija rėmėmės dirbdami ir džiaugiuosi, kad m, buvo sutarimas dirbant su šešėliniais pranešėjais ir noriu jiems padėkoti, nes darbas vyko sparčiai. Ir mums pavyko parengti dokumentą, kuris apriepė visus susijusius aspektus vienoje pastraipoje. Visi aktualūs klausimai. Taigi to tikslo pasiekėme. Ir padariau dar vieną dalyką, kuris atitinka darbo tvarkos taisyklės. Noriu tai pabrėžti. Aš ėmiausi kitų veiksmų, atlikau namų darbus, e, išnagrinėjau darbo tvarkos taisyklės. Ir aš noriu čia paminėti MPL komiteto nuomonę, kurioje, kur yra penkių puslapių ir 35 punktų, tiek pat, tokio pat ilgio kaip mano visas pranešimas. Aš suprantu, kad galbūt šios nuomonės autorius neturėjo galimybės uh, pasiekti susitarimo su šešėliniais pranešėjais dėl glausto šio dokumento pobūdžio. Turiu pasakyti, kad aš, dirbdamas niekada, renkdamas nuomonę kitam komitetui, nerenkčiau tokios. Ilgio, tokio ilgio nuomonės, kuri būtų tokio pat didžio kaip pranešimas, nes tai visiškai keičia patį pranešimą. Empul komiteto nuomonėje yra aptarti ir e, išimtiniai Empul komiteto aspektai, bendros kompetencijos klausimai ir taip pat mūsų komiteto e, kompetencijų klausimai. Noriu dar kartą priminti, kad reikia glausto dokumento, kuris nedominuotų pranešimo. Ir mes savo pranešime e, bandėme ir apriepti visus aktualiausius aspektus, to ir pasiekėme, kad komitetas tam pranešimui balsuojant pritartų. Turiu pasakyti, kad man pavyko užtikrinti didelę daugumą e, ir jeigu balsuotume šiandien, tai didelė dauguma paremtų šį pranešimą. Žinoma, idealiame, idealiu atveju būtų gerai, jei transporto komiteto nariai neteiktų pakeitimų tiems klausimams, kurie yra Ample kompetencijų sritis. Tačiau taip nenutiko ir dė, aš turiu vienintelį pasi, pasirinkimą. Ar aš turiu teisę siūlyti komitetui balsuoti dėl šio teksto? Taip, aš turiu tokią teisę, nes arba tvarkos taisyklės aiškiai sako, kad tokia teisė numatyta pranešėjui ir, ir, to, ir komitetas turi balsuoti. Uh, Empul komitetas gali iš naujo teikti savo nuomonę ir pristatyti ją plenarinėje sesijoje. Tai gali nutikti. Ir, ir manau, kad tai mes tiesiog švaistytume laiką. Ir trumpai tariant, ir nesigilindamas į smulkmenas, ir noriu padėkoti sekretoriatui už darbą. Ir pasakyti, kad laikėmės visų darbo tvarkos taisyklių nuostatų. Siekėme užtikrinti, kad pranešimo kokybė būtų uh, E, atitinkamo ligmens ir kad balsavimas įvyktų iki komisijai pateikiant daugybę pasiūlymų strateginiais klausimais, kuriuos įketina padaryti kitų metų pradžioje. Tačiau dabar taip neįvyks. Man labiausiai rūpi tai, kad mes balsuosime vasaro mėnesį plenarinėje sesijoje, tai reiškia, kad mes prarasime laiko. Ką dabar galime padaryti? Vien, vienas variantas - išimti viską, kas priskirtina MPL komiteto išskirtinėms kompetencijoms ir iš, ir iš karto teikti ko, e, pranešimą plenarniai sesijai. Bet aš reikalauju, kad dėl TRAN komiteto kompetencijų klausimų balsuotume komitete čia. Apgalėstauju, kad atidedame balsavimą. Tačiau atsižvelgiant į susiklošęs aplinkybės ir žinau, kad prieš kalėdas gali būti sudėtinga dirbti, bet pirmininkė, aš prašau, kad kitą savaitę būtų surinktas trumpas komiteto posėdis, skirtas būtent šiam balsavimui, kad mes laikytumėmės dar, darbų tvarkarašio numatyto dėl balsavimo plenarinėje sesijoje. Bet aš pristačiau Jums, kokie buvo mūsų ketinimai. ir noriu pasakyti, kad e, sulaukiau plataus politinių frakcijų palaikymo ir kad darbo tvarkos taisyklių laikomės. Norėčiau, kad ateityje išvengtume panašių situacijų. Ir ne tik mūsų komitetas turėtų dirbti disciplinuotai. Jeigu uh, pateikiama nuomonė, jeigu pateikiamas pranešimas, kuriame yra 35 kompromisiniai pakeitimai ir, to, ir tokiam pranešimui pateikiama tokio pat ilgio nuomonė, tai visiškai nesilaikoma darbo tvarkos. Argument, praktisch, der... Dėkoju. E, oficialus argumentas, kad pakeitimai yra tokie pat ilgi kaip ir pats dokumentas, aš galiu jų suprasti, bet mes E, tikimės, kad bus susitarta su Pablo Telička ir per e, ateinančią savaitę e, galima bus balsuoti ir koordinatorių posėdėje mes nuspręsime, kada bus galima šitą atidėtą dokumentą priimti. Dabar tikrai neturime daug laiko, už tai iškart eikime prie balsavimo ir pradėkime nuo dokumento logistika ES ir daugia rūšis vežimas naujais transporto tinklo koridoriais. Pona Inesa Jala Sender yra pranešėja. Pirmiausiai pabandykime, ar visi susirinkę, visi kortelės turi, prašoma pabandyti balsuoti. Neturite kortelės? Įsidėmėjome. Tada jūs balsuokite pats pirmas. Aš pasižymėsiu jūsų balsą. Diese ist es, ne? Also, ich schließe. Baigiame balsuoti. Viskas gerai? Kol kas atrodo viskas gerai, paskui žiūrėsim, kaip. E, taigi, Logistika ES ir daugiau rūšis vežimas nuės transporto tinklo koridoriais. 25 pakeitimas už, prieš, patikrinkim. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už, 21 prieš. Atmesta. Jackie Foster neturi kortelės, už tai jis balsuoja keldamas ranką. Ačiū, kad paklausėte, dabar visiems aišku. 26 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 27 už, prieš, susilaiko priimta. 28 už, prieš, susilaiko atmesta. 29 už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 48 už, prieš, susilaiko priimta. 49 už, prieš susilaiko priimtas. Dėl 49 balsuojame elektroniniu balsavimu. Baigiame balsuoti. 30 už 13 prieš, nieks nesusilaiko, priimta. 50 už, prieš, susilaiko, atmesta. 51 už, prieš, susilaiko atmestas. 52 už, prieš susilaiko atmesta. Antras A kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 61 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. 58 už, prieš susilaiko patikrinkime. Balsuokime dėl 58 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 22 už, 21 prieš priimta. 59 už, prieš susilaiko priimta. 60 su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja dėl žodinio, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 68 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 21 tai kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 22 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 79 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 99 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 24 už, prieš, susilaiko priimtas. 109 už, prieš susilaiko priimta. NV ketvirtas pakeitimas su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko atmesa. NV penktas už, prieš susilaiko atmesta. NV šeši už, prieš susilaiko priimtas. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Kompromisas dešimtas už, prieš, susilaiko, priimtas. Vienuoliktas pakeitimas, kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 124 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. NV15 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas Patikrinkime. Envi komiteto 15 pakeitimas. Pradėkite balsuoti. Baigiame balsuoti. 22 už, 22 prieš, nieks nesusilaiko atmesta. Taip, nieks neprieštarauja. Ja. Kompromis. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 132 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. NV14 už, prieš, susilaiko priimtas. NV16 už, prieš, susilaiko atmestas. 13 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 137 už, prieš, susilaiko atmesta. 140 už, prieš, susilaiko, priimtas. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 144 už, prieš, susilaiko, atmestas. 147 už, prieš, susilaiko, priimtas. 150 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 150 pakeitimas, pradėkite balsuoti. Baigiame balsuoti. Dvidešimt vienas už, dvidešimt prieš, trys susilaiko atmesta. Šimtas keturiasdešimt penktas už. Šimtas keturiasdešimt penktas už, prieš susilaiko priimtas. 148 už, prieš susilaiko priimtas. N20 pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. N8 už, prieš susilaiko priimtas. N20 už, prieš susilaiko atmestas. NV21 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 21. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 23, 22 priimta. 22 už, prieš, susilaiko priimtas. 151 už, prieš, susilaiko Atmestas. 152 už, prieš, susilaiko, priimtas. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 156 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 159 už, prieš, susilaiko, priimtas. NV9 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas Patikrinkime. NV9 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už 17 prieš 5 susilaiko priimta. 155 už prieš susilaiko irgi nematau. 155 pakeitimas. Balsuokite kortelėmis. Baigiame balsuoti. 25 už 16, 17 prieš 3 susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. NV trečias pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. NV septintas už, prieš susilaiko atmesta. NV13 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. 176 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 17a kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. NV17 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. NV19 už, prieš, susilaiko, priimtas. 182 už, prieš, susilaiko, priimtas. 183 už, prieš, susilaiko, priimta. Kompromisas, 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 193 už, prieš, susilaiko, priimta. 200 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, atmesta. 201 pakeitimas su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko priimtas. 198 už prieš susilaiko priimta. 199 už prieš susilaiko priimtas. 202 už prieš susilaiko patikrinkime. 202 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. 22 už, 22 prieš, nieks nesusilaiko atmesta. 203 už, prieš, susilaiko priimtas. 19 kompromisas. Ne, norite patikrinti 203, gerai balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 31 už 13 prieš, nieks nesusilaiko, nedidelė persvara priimta. 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 23 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 12 pakeitimas už, prieš susilaiko patikrinkime. 12 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 24 prieš, nieks nesusilaiko atmesta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas. 14 už, prieš, susilaiko atmestas. 24 kompromisas už, prieš, susilaiko priimtas. 17 už, prieš, susilaiko priimtas. 16 už, prieš, susilaiko priimtas susilaiko priimtas. 18 už, prieš susilaiko priimtas. 20 už, prieš susilaiko priimtas. Envi 18 už, čia dalimis. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimtas. Antra dalis už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. Antras už, prieš susilaiko. Patikrinkime. Antras pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 21 už 21 prieš 3 susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas. Už prieš susilaiko, patikrinkime. Trečias pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. 21 už, 21 prieš, 3 susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimtas. Penktas už, prieš, susilaiko, priimtas. Šeštas už, prieš prieš susilaiko priimtas. Septintas už prieš susilaiko priimtas. Dėl aštunto nebalsuojama ir dabar balsavime dėl viso dokumento balsuosime elektroniniu būdu. Paulai. Baigiame balsuoti. 40 už, 4 prieš, niekas nesusilaiko. Sveikinu, dokumentas priimta. 41 už patikslina pirmininkas. Sveikinu pranešėją. Which one? Van der Kamp. That is Van der Kamp. Okay. So, wir kommen jetzt zur nächsten Abstimmung. Dabar balsuosime dėl geležinkelių transporto paslaugų. Konkrečiai Vim van de Kamp pranešimas dabar darbo atvarkėje. Čia parašyta, kad tai yra e, reglamento antras svarstymas, rekomendacijos antrajam dokumento svarstymui po tarybos pirmojo svarstymo. siekiant priimti Europos parlamento ir tarybos reglamento pakeitimus. Ar aišku? Pirmas ir antras pakeitimai. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime, penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Džeki, 19 už, 26 prieš, nieks nesusilaiko atmesta. Šeštas už, tiksliau ir šeštas ir septintas kartu, kas už, Šeštas ir septintas kartu. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečias, ketvirtas kartu. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Galutinis balsavimas dėl šio dokumento. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 30 už 15 prieš, nieks nesusilaiko, sveikiname pranešėją. Priimta. So, nächste ist. Jetzt kommt, Jetzt kommt der Sassoli-Bericht. Dabar Sasoli pranešimas dėl valdysenos, infrastruktūros valdymo. Pirmas ir antras pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas ir aštuntas pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas pakeitimas. Siūlote patikrinti? Nuo 3 iki 8 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Gerai, balsuokime. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 20 prieš. Niekas nesusilaiko. Priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti. Dėl Sasoli pranešimo balsuojame, dėl viso dokumento. Pradėkime balsuoti, baigime balsuoti. Džeki už, 31 už, 14 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. Sveikiname poną Sasolį. Dabar balsuosime dėl Kylonen pranešimo, dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių panaikinimo. Balsuojame dėl viso dokumento. Balsuokime kortelėmis. Baigiame balsuoti. 42 už, 3 prieš, nieks nesusilaiko. Didelė dauguma priimta. Sveikinam Meriją Kilonę. Dokumentas patvirtintas.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 Pereikime prie karimą dėlį dokumento, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonių skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra. Ačiū pirmininkė. Prieš pradant balsuoti, aš noriu dar poro žodžių pasakyti. Paskutiniai pakeitimai buvo, buvo pateikti tik tai e, penktadienį vėlai vakare ir dauguma sekretoriatų juos gavo tik tai šiandien. Taigi socialistai tik tai šiandien sužinojome ir negalėjome jų apsvarstyti. Tiesiog noriu pasakyti, kad ateityje būkite geri. E, skirkite daugiau laiko ir atsiųskite anksčiau pakeitimus ir kompromisus, nes nu, tikrai nebuvo įmanoma taip staiga e, juos apsvarstyti. Ačiū, sako pirmininkas, suprantu, kokybė visą laiką yra svarbiau negu greitas darbas, net ir pas mus parlamente. Mes visada galime atidėti balsavimą, tai sudėtinga, bet šį kartą tikrai balsuosime su dokumento, bet ateityje pasistengsime, kad informacija būtų pateikta kuo anksčiau, o ne paskutinę minutę, ne, ne penktadienio vakarą, savaime suprantama. Šiaip ar taip juk sekmadienį švenčiam, šventą dieną. Gerai, dabar Karima Deli dokumentas. 101 pakeitimas už prieš. Sus... Tiek mažai balsuoja. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 102 už. Prieš. Sakot, kad 101 reikia patikrinti. Gerai, patikrinkime, balsuojame. Jau ir daug aišk... aiškesnius dalykus tikriname. E, baigime balsuoti. 37 už 8 prieš, nieks nesusilaiko, tikrai priimta. 102 už prieš, susilaiko priimta. 103 už prieš, susilaiko. Patikrinkime. 103 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 26 už, 18 prieš, nieks vienas susilaiko, priimta. 104 už, prieš, susilaiko, priimta. 106 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 106 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Ar jūs susilaikote? 22 už, 23 prieš, niekas susilaiko atmesta. 107 už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinkime 107. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 22 už 23 prieš, nieks nesusilaiko, atmesta, ačiū. Bet balsuokite visi, nes kartais atrodo toks chaosas salėje. 108 už, prieš, pasitikrinkime, 108 balsuokime. Baigiame balsuoti. 22 už, 22 prieš, vienas susilaiko, atmesta. 110 už, prieš, susilaiko priimta. 111 už, prieš, susilaiko priimta. 112 už, prieš, susilaiko priimta. 113 už, prieš, susilaiko priimta. 114 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar reikia perversti nemažai lapų. 116 už, gerai palauksiu, sako pirmininkas, 116 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 13 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 19, 19 už, 22 prieš, 3 susilaiko atmesta. 117 už, prieš, susilaiko atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ket, 44 už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas už. 144. Sakote, pasitikrinti reikia. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 12 už 32 prieš. Niekas nesusilaiko. Atmesta. Ketvirtas kompromisas už. Prieš. Susilaiko priimta. 21 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. 21 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 21 už, 21 prieš, nieks nesusilaiko, atmesta. 176 už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. 28 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. 23 už, 21 prieš, nieks nesusilaiko priimta. 181 už, prieš, susilaiko priimta. 182 už ir 183 už, prieš, susilaiko priimta. 184 už, prieš, susilaiko priimta. 187 Ne, 184 balsuojame elektroniniu būdu patikrinkim. Baigiame balsuoti. 24, 25 už, 18 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. 187 už, prieš, susilaiko, priimta. 174 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 194. Pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Džekė. 27 už, 17 prieš, nieks nesusilaiko priimta. 173 už, prieš, susilaiko priimta. 34 Ne, šitas atkrenta. 128 už prieš sulaiko prie... atmesta. 201 už 128. Balsuokime iš naujo elektroniniu būdu. 128. Baigiame balsuoti. 15 už 29 prieš, nieks nesusilaiko atmesta. 201 pakeitimas už prieš susilaiko patikrinkime. 201 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 25 už 19 prieš, nes nesusilaiko priimta. Penktas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 219 už prieš susilaiko patikrinkime. 219 pakeitimas, balsuokite. Baigiame balsuoti. 19 už, 24 prieš, niekas nesusilaiko, atmesta. 222 ir 223, kas už? Prieš. Susilaiko, atmesta. 224 už, prieš susilaiko priimta. 225 už, prieš, susilaiko. <clears throat> Patikrinkime, 225 balsuokime. Baigiame balsuoti. 31 už, 12 prieš, niekas nesusilaiko priimta. 226 už, prieš, susilaiko atmesta. 227 už, prieš, susilaiko priimta. 40 už, prieš, susilaiko. Atrodo priimta, bet patikrinkime. 40 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 30 už 14 prieš nieks nesusilaiko priimta. 228 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 228. Baigiame balsuoti. 20 už, 22 prieš, niekas nesusilaiko atmesta. 220, 230 už prieš sulaiko priimta. 231 ir 232 kartu už prieš susilaiko priimta. 234 už prieš sulaiko atmesta. 236 už prieš susilaiko. Patikrinkime. 236 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Čekia. 22 už, 22 prieš, nieks nesusilaiko, atmesta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. 235 už, ne, atkresta, 42 e, už, prieš, patikrinkime. 42 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. 29 už 15 prieš, net nesusilaiko priimta. 200 38 kas už, prieš sulaiko priimta. 240 ir 41 už, prieš susilaiko priimta. 242 už, prieš susilaiko priimtas. 245 už, prieš susilaiko atmestas. 43 už, prieš susilaiko, patikrinkime. 43 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. 21 už 23 prieš nieks nesusilaiko atmesta. 246 <clears throat> už prieš susilaiko atmestas. 247 už prieš susilaiko priimtas. 251 už, prieš susilaiko priimtas. 254 už, prieš susilaiko atmestas. 257 už, prieš susilaiko priimtas. 262 už, prieš susilaiko priimtas. 265 už, prieš, susilaiko, priimtas. 268 už, prieš, susilaiko, priimtas. 44 ir 221 už, prieš, susilaiko, patikrinkime 44 ir 221 balsuokime. Baigiame balsuoti. Trisdešimt vienas už, trylika prieš, nes nesusilaiko priimta. Septyni du septyni už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Septyni šimtai, atsiprašau, du šimtai septyniasdešimt antras pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. 26 už, 13 prieš, priimta. 273 už, prieš, susilaiko, priimta. 275 už, prieš, susilaiko, priimta. 277 už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Šeštas kompromisas, balsuokime. Baigiame balsuoti. 24 už 19 prieš, nes nesusilaiko priimta. 297 ir 298, kas už prieš susilaiko priimta. 300 už, prieš, susilaiko atmestas. 303 už, prieš, susilaiko priimtas. 304 už, prieš, susilaiko patikrinkime. 304 balsuojame. Baigėme balsuoti. 28 už, 13 prieš, nieks nesusilaiko priimta. 319 už, prieš, susilaiko atmestas. Trišimtai dvidešimtas už, prieš, susilaiko atmestas. 321 už, prieš, susilaiko atmestas. 32 ir 323 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. 322 ir 323 balsuokime. Baigiam balsuoti. 19 už 21 prieš, prieš 2 susilaiko atmesta. 324 už prieš susilaiko atmesta. 325 už prieš susilaiko atmesta. 326 už prieš susilaiko atmesta. 2, 327 ir 328 už prieš susilaiko atmesta. 52 už prieš susilaiko patikrinkime. 52 balsuokime. Baigiame balsuoti. 23 už, 19 prieš, nieks nesusilaiko priimta. 329, atsiprašau, 53 už, prieš, susilaiko priimta. 330 už, prieš, susilaiko patikrinkime. 330. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už 22 prieš nieks nesusilaiko atmesta. 335 už prieš susilaiko atmesta. 337 už prieš susilaiko atmesta. 341 už prieš susilaiko atmesta. 344 už prieš susilaiko atmesta. 346 už prieš susilaiko atmesta. 347 56 už, prieš, patikrinkime, 56 balsuokime. Baigiame balsuoti. 21 už 19 prieš, nieks nesusilaiko priimta. 57 už prieš Nematau. Dar kartą, 57 už. Prieš. Susilaiko, patikrinkime. 57 balsuokime. Baigiame balsuoti. 26 už 16 prieš, nes nesusilaiko priimta. 58 ir 351 už prieš susilaiko priimta. 353 už, prieš, susilaiko, atmesta. 357 už, prieš, susilaiko, priimta. 359 už, prieš, susilaiko, atmesta. 358 už, prieš, susilaiko, atmesta. 360 už, prieš susilaiko. Patikrinkim. 360. Pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. 24 už 19 prieš niekas nesusilaiko priimta. 364 už prieš susilaiko atmesta. 367 už prieš susilaiko atmesta. 372 už, prieš, susilaiko atmesta. 374 už, prieš, susilaiko atmesta. 376 už, prieš, susilaiko atmesta. 393 už, prieš, susilaiko atmesta. 324 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko. Aha, patikrinkime. 394 pradėkime balsuoti. Džekė. Baigiame balsuoti. 26 už 17 prieš nieks nesusilaiko priimta. 395 už prieš susilaiko atmesta. 396 už prieš prieš susilaiko. Patikrinkime. 396. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 23 prieš, niekas nesusilaiko, atmesta. 397 <clears throat> už, prieš, susilaiko primtas. 60 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 60 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. 20 už, 23 prieš, niekas nesusilaiko, atmesta. 399 už, prieš, susilaiko, priimtas. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 7 kompromisas už, prieš prieš susilaiko priimtas. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 434 už, prieš susilaiko pri... atmesta. 64 už, prieš susilaiko atmesta. 435 už, prieš Reikia patikrinti, sakote, 64. Dėl 64 balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. 13 už 27 prieš 2 susilaiko. Gan nemaža persvara atmesta. 435 už prieš susilaiko atmestas. 65 už, prieš, susilaiko atmestas. 436 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. 436 balsuojame. Baigiame balsuoti. 25 už, 18 prieš, nesusilaiko priimta. 438 už, prieš, susilaiko atmestas. 67 už, prieš, susilaiko atmestas. 68 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime 68, balsuojame. Baigiame balsuoti. 18 už 24 prieš niekas nesusilaiko atmesta. 441 už prieš susilaiko atmesta. 445 už prieš susilaiko atmesta. 447 už prieš susilaiko atmesta. 448 už prieš susilaiko atmesta. 449 ir 50 už, prieš, susilaiko, atmesta. 455 už, prieš, susilaiko, atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, atmesta. 476 už, prieš, susilaiko, atmesta. 477 už, prieš, susilaiko atmesta. 479 už prieš susilaiko atmesta. 480 už prieš susilaiko atmesta. 421 už prieš susilaiko priimta. 494 už prieš susilaiko patikrinkime. 494 balsuojame. Baigiame balsuoti. 23 už, 20 prieš, nieks nesusilaiko priimta. 495 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 495 balsuokime. Baigiame balsuoti. 35 už, 8 prieš, nieks nesusilaiko, didelė dauguma priimta. 502 už prieš priimta. 514 už prieš susilaiko. Patikrinkime. 414, 514. 514, džeki. Baigiame balsuoti. 15 už 26 prieš, niekas nesusilaiko, atmesta. 515 už prieš, susilaiko, priimta. 516 už prieš, susilaiko, patikrinkime. 516. Baigiame balsuoti. 28 už, 15 prieš, niekas nesusilaiko priimta, 518 už, prieš, susilaiko atmesta, 520 už, prieš, susilaiko priimta, 522 už, prieš, susilaiko priimta, 523 už, prieš, susilaiko priimta. 527 už, prieš, susilaiko atmesta. 532 už, prieš, susilaiko priimta. 533 už, buvo atsiimtas. Gerai. 534 už, prieš, susilaiko, atmesta. 535 už, prieš, susilaiko, atmesta. 536 už, prieš, susilaiko atmesta. 537 už, prieš, susilaiko atmesta. 541 už, prieš, susilaiko, patikrinkime. 541. Baigiame balsuoti. 17 už 26 prieš, nieks nesusilaiko, atmesta. 542 už prieš susilaiko, atmesta. 70 už prieš susilaiko, atmesta. 71 už prieš susilaiko, atmesta. 1 už prieš susilaiko, priimtas. 2 už prieš prieš susilaiko patikrinkime. Antras pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. 20 už 23 prieš, nieks nesusilaiko, atmesta trečias už prieš susilaiko atmesta. 72 už 72 už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 73 už, prieš, susilaiko. 37 patikrinkime, balsuojame. Baigėme balsuoti. 15 už 29 prieš, nesusilaiko atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 75 už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. 81 už, prieš, susilaiko atmestas. 83 už, prieš susilaiko atmestas. 84 už prieš susilaiko atmestas. 9 už prieš susilaiko nelabai aišku. Devintas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. 21 už 21 prieš niekas nesusilaiko atmesta. 85 už prieš susilaiko atmestas. 88 už prieš susilaiko atmesta. 89 už prieš susilaiko atmesta. 92 už prieš susilaiko atmesta. 93 už prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už prieš. Patikrinkime dešimtas pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už, 22 prieš, niekas nesusilaiko atmesta. 11 už, prieš, susilaiko atmesta. 94 už, prieš susilaiko atmesta. 96 už prieš susilaiko atmesta. 97 už prieš susilaiko atmesta. 99 už prieš susilaiko neaišku. 99 Baigiame balsuoti. 21 už, 21 prieš, nieks nesusilaiko, atmesta. Ir šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime dėl viso dokumento, elektroninių būsų. Sakot, rankos pakelimu balsuosim. Balsuokime elektroniniu balsu, baig, bals, balsavimu, baigiame balsuoti.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 E, trumpai padarysime pertrauką, kol atvyks komisijos narė, galite išgerti kavos ir dar sutvarkyti daug reikalų per tą laiką. Start, please, Manau, galime pradėti, paprašysiu jūsų atsisėsti į savo vietas. Pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo pasikeitimas nuomonėmis su komisijos nare Violeta Bulc. Džiaugiuosi vėl galėdamas jūs, jūs pasveikinti mūsų posėdyje ir ponia Bulc pristatys 17 metų komisijos darbo programą. Vėliau mes pasikalbėsime bendrai apie transporto politiką Europoje. Yra ką nuveikti, kad priartėtumėm prie mūsų tikslų. Europa turi didesnę sąnglaudą sukurti, reikia kurti darbo vietas, reikia saugoti e, aplinką, sustabdyti klimat, klimato keitimą. Taigi, keitimąsi, taigi iš tikrųjų daug kas buvo padaryta ir uostų, ir geležinkelio įvairiausi projektai tačiau vis dar trūksta tam tikrų teisės aktų. E, prieš dviejus metus buvo pranešta apie e, kelių paketą, e, taip pat e, lėktuvų transporto paketą, jie dar nėra priimti taip pat dokumentai susiję su e, išlakų mažinimu, e, oro transporto srityje ir taip toliau. Taigi sveikinu Jūs atvykusią, džiaugiuosi, kad atvykote, dėkoju ir tikiuosi e, įdomių diskusijų šią komiteto posėdėje. Žodis Jums. Mr. Chair. Pane pirmininkė, brangus kolegos, Tai yra šeštasis kartas per pastarosius 12 mėnesių, kai aš atvykstu į jūsų transporto komitetą ir koordinatorių posėdį. Neskaičiuoju visų dvišalių susitikimų, susitikimų su pirmininku ir panašiai. Man tikrai labai malonu ir vėl lankytis jūsų komitete. Ypač džiugu pranešti svarbę informaciją, kuri bus labai aktuali 2017 metais. Jūs prašote duoti jums darbą ir manau, kad po šiandienos diskusijų jūs tikrai pasijusite gerai padirbėję. Na, o pirmiausia, noriu pasveikinti brangų, brangę kolegę ponę Artų. Aš labai atsiprašau, kad nepasveikinau, sako pirmininkas. Gruodžio mėnuo yra proga pasižiūrėti, ko pasiekėme per visus metus. 2016-aisiais daug ką pasiekėme, e, keli svarbus dokumentai, baigėme sunkės diskusijas dėl ketvirtojo geležinkelių paketo ir dėl uostų reglamento. Taigi sveikinu Jūs, sveikinu ir su šiandienos balsavimu. Man tai yra didžiulė parama, manau, kad tai labai prisidės prie įgyvendinimo etapo. Be ketvirtojo geležinkelių paketo ir uostų paslaugų Viliuosi, kad užbaigsime patvirtinimą kitą savaitę Strasbūrę. Be to, labai pažengėme įgyvendindami aviacijos strategiją. Čia daug darybų vyko su pagrindiniais partneriais. Na, bet šiandieną aš mėliau kalbėčiau apie ateitį. Norėsiu trumpai pakalbėti apie tai, kas yra numatyta 2017 metams. Pirmiausias į ATS strategiją. Pirmoji nauja iniciatyva yra CATS strategija, kurią patvirtinome praėjusį trečiadienį komisijos lygmenių. Nepaslaptis, kad labai noriu, kad 2019-aisiais jau matytume tuos prijungtus, tas prijungtas transporto priemonės. Labai svarbu yra užtikrinti, kad transporto priemonės ir infrastruktūra susikalbėtų, pradėtų susikalbėti iki 2019 metų. Dėl to mūsų keliai taps saugesni, bus sumažintas energijos vartojimas ir taip turėsime automatizuotas transporto priemonės savo sistemoje. Pagrindinės strategijos užduotis yra štai kokios kovoti su fragmentuota rinka, taip pat prisidėti prie bendrų prioritetų, panaudoti įvairias komunikacijų technologijas, didinti saugumą ir duomenų apsaugą, parengti tinkamą teisinę bazę ir be abejo bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu. Pagal strategiją yra numatomas teisinės aiškumas ir viešiems ir privatiems investuotojams, taip pat yra numatomi fondai europiniai skirti e, tyrimų ir vystimo strategijoms ir taip pat numatome svarbus sustikimai NG7 lygmenių. Labai svarbu, kad mobilumas išmestų kuo mažiau emisijų. Prieš kurį laiką buvo pristatyta ši strategija ir jūs klausėte, kada mes ketiname tą strategiją įgyvendinti. Tiesą sakant, mes jau pradedame tai daryti. Sėkmingai baigėme dėrybą su ICAO ir IMO. Visgi kiti metai bus itin svarbus. Junkerio ketinimo laiške yra nurodoma, kad mes teiksime prioritetą dviems teisinėms iniciatyvams. Pirmiausia, tai euro vinietės peržiūra ir taip pat Europos elektroninių priemonių direktyvos. Tai padės įgyvendinti teršėjas moka principą tose šalise, kurios renkasi pakete įkrovimą numatytą. Be to, į strategiją įeis ir e, bendrų transporto direktyvų e, peržiūrėmas, bus numatytos taisyklės taikomos autobusams ir be to bus e, peržiūrėta švarių transporto priemonių direktyva. Čia mes peržiūrėsime paskatų ir viešųjų pirkimų sistemą. Tai yra labai svarbu. Trečioji tema, kuri nusipelno jūsų dėmesio, yra kelių transporto iniciatyvos kitose sritise. Mes ir toliau spręsime problemas susijusias su e, transporto rinkomis. Reikia peržiūrėti taisyklės susijusias su patekimu į rinką ir e, būtina peržiūrėti socialinius teisės aktus e, transporto srityje. Bet yra numatytos dar dvi iniciatyvos, kurios padidins saugumą keliuose. Visų pirma, bus apmokomi vairuotojai ir taip pat bus didinamas infrastruktūros ir tunelių saugumas. Dabar noriu pereiti prie jūrų transporto. Kiti metai yra jūrų metai. Todėl vyks daugybė renginių, susitikimų, seminarų, konferencijų. Mes kalbėsime apie uostų prieimimo patalpas ir taip pat kalbėsime apie jūrų, teisės, jūrų transporto teisės aktų peržiūrimą. Peržiūrėsime ir mažų, e, mažų lėktuvų direktyvas. Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime panaikinti spragas, kurias matome jūrų transporto sektoriuose, kad užtikrinsime intermodalumą ir rasime tas tarpmodulinės išeitis. Pereisiu dabar prie aviacijos. Aviacijos strategijos įgyvendinimas pareikalaus mūsų darbo kitais metais. Vyksta dėrybos dėl oro saugumo, dėl oro transporto saugumo ir tos dėrybos su trečiosiomis šalimis tęsis toliau. Greitai komisija priims savo pasiūlymą dėl nesažininkos praktikos, tai yra A68. 868. Kalbant apie geležinkelių transportą, tai 2017 pirmą ketvirtį mes peržiūrėsime keleivių, geležinkelio keleivių teisių paketą. Baigdama, Noriu pasakyti, kad kaip ir matote, 2017 metais iš ties būsime užimti. Visoms trims institucijoms tai itin svarbu ir tarybai, ir komisijai, ir parlamentui. Būtina mums visiems konstruktyviai dirbti kartu tam, kad tikslai numatyti 2019 metams iš tiesų būtų įgyvendinami. ES čia privalo keisti situaciją, o tam yra būtina bendradarbiauti. Žinoma, mes ne visuomet sutarsime, bet svarbiausia yra užtikrinti konstruktyvų dialogą ir apsikeitimą gerais argumentais. Reikia nepamiršti, kad ko mes iš tikrųjų norime, tai gyvendinti numatytus tikslus. Kol kas tiek ir lauksiu jūsų klausimų. Ja, Ačiū Ypatingai ačiū už tai, kad kalbėjote trumpai, nes dabar turėsime laiko užduoti klausimų ir įsigilinti šitą temą. Pirmiausia, koordinatoriai Vilsam Dekam. Maždaug tris minutės koordinatoriams, o paskui kiti pasisakantieji. Ačiū pirmininkė. Pone Bulc taip pat dėkoju ir jums, Ačiū už glaustą ir aišku pasisakymą. Žinau, kad kitais metais mūsų laukia daug mm, stambių pasiūlymų. Bet manau, kad jūs pernelik optimistiškai vertinate e, savarankiškai važiuojančių automobilių perspektyvas, jei manote, kad e, jos atsiras Europos keliuose jau 2019, bet politikai turi būti optimistai, tai e, linkim susakario pasiekmės čia. Mm, mažai taršios transporto priemonės sausumos kelių iniciatyva. Labai tikiuosi, kad pavyks laikytis numatytų terminų, nes ši kelių iniciatyva buvo pristatinėjama daugelį kartų, tačiau iš tikrųjų ji dar nepristatyta, tai vis atidėliojama. Sausio mėnesį prasidės antroji mūsų kadencijos pusė ir aš tikiuosi, kad jūs laikysitės e, numatytų terminų ir dėl šios iniciatyvos. Įgyvendinimo srityje, kaip ir jūs, manau, kad e, čia yra daugybė sudėtingų klausimų, nes kai kurios valstybės vilkina įgyvendinimą. Kai kuriuose sritise ir turime, komisija turi pareikalauti, kad jos e, su, pas, paskubėtų. Ar, tik, mm, ar mano laikas dar nepraėjo, dar tris minutės nesibaigė. Mm, pasigėdau komentarų dėl investicijų. Transeuropinių transporto tinklų koridorius be, bei Europos strateginių investicijų uh, fondas sukurs darbo vietas, darbo vietų ir tai ypač aktualu jaunimui. Aš manau, kad ateityje susilauksime daugiau dėmesio šiam klausimui. Uh, turiu konkretų klausimą apie santykius su Kinija. Žinau, kad jūs aktyviai dirbate šioje srityje, tačiau vis dar išlieka kai kurių ne, neraminančių klausimų, pavyzdžiui, dėl Kinijos investicijų vidurio rytų Europoje. Jeigu kalbame apie sąžiningą prieigą visiems, vienodas konkurencijos sąlygas visiems, kinai, mes kinų laukiame iškastomis rankomis, tačiau kai kuriuose srityse E, galima abejoti, ar, ar iš tikrųjų yra lygios galimybės visiems. Tai ne, procek, tai ne protekcionizmas, tačiau iš tikrųjų turime užtikrinti visiems lygias galimybės veikti rinkoje. Taip pat žinau, kad šis klausimas nepriskirtinas jūsų kompetencijai, bet Boeing ir Airbus santykiai visada mus domina, visada kelia susirūpinimą. Kalbu apie 3-5 Airbus, bet kada jo sulauksime. Dėkoju. Buvo per vėlai jungtas laikmetis, bet nieko tokio. Dabar Marlertuk. Ačiū, dėkoju gerbiamai komisariai, taip pat einu iš karto prie temų. Gerbiama komisijos narė. Pirmiausia, leiskite E, pakalbėti pirmiausiai apie vokiečių kelių mokestį. Jūs e, sakysite, kad jūsų vadovavimo institucija nebuvo, e, neprisidėjo prie šito sprendimo, bet aš žinau, kad Junkeris kalbėjo su Merkel, Dobrinas irgi kalbėjo ir tai tikrai prisidėjo, tik, tikrai neprisidės prie to, kad mes įgyvendintumėm Junkerio tikslą, tai yra didesnio skaidrumo kūrimą, nes mes tokią politiką tikrai ne, nesužavėsime savo piliečių ir manau, kad tai yra blogas žingsnis ir perduokite savo šefui, kad jis tikrai neturėtų taip elgtis. O dabar pereisiu prie kitų konkretesnių punktų keliai. Jūs, gerbama komisijos narė, kalbėjote apie tai. Aš norėčiau dar pasitikslinti, gal neteisingai supratau, dėl e, automatiškai važiuojančių mašinų. Ką kitais metais konkrečiai komisija planuoja dėl e, šių mašinų? Jūs žinote, kad aš do, domiuosi šią e, temą. Pavyzdžiui, BMW pranešė, kad 2017 Müncheno regionas bus kaip bandomasis regionas. Kitos temos. E, E, Vokietijos politika, kalb, kalb, politikoje labai daug kalbama apie elektromobilius ir Dažnai yra kalbama apie tai, kad Europos pramonė labai atsilieka e, akumuliatorių kūrimo e, srityje ir Vokietija kreipėsi e, į Europos komisiją sukurti atitinkamą Europos instituciją, kuri užsimtų mokslais tyrimai šioje srityje. Ką Jūs manote apie tai? Kalbant apie lėktuvų eismą, oro eismą, Jūs kalbėjote apie įvairiausius teisės aktus, bet man vis dar trūksta konkrečios citatos, aš ją norėčiau išgirsti. Aš suprantu, kad komisijoje yra e, sudėtinga planuoti, bet mes jau daugiau nei metus, ne konkrečiai iš jūsų, bet ir iš kitų komisijoje klausėme ir tikimės išgirsti konkretų, konkretų kon kalendorių. Ypatingai 868 dokumentą turiu omenyje, bet taip pat 1008 e, prieš dviejus metus jūs kalbėjote apie šitą dokumentą, o dabar jau nieko apie jį nebeišgirdome. Taigi norėčiau sužinoti, ar mes dar per savo kadenciją galėsime jį išvysti. Ačiū. Jackie Foster. Ačiū pirmininkė, e, komisijos narės, malonu čia matyti, ačiū už sutiktą informaciją. Bus labai įdomu E, sulaukti konkretesnių pasiūlymų jūrų metais. Nekalbant apie transportą, e, reikia nepamiršti, kaip tarp tautiniu mastu mes turėtume akcentuoti, pristatyti projektus, e, skatinti jūrų transportą ES, tai labai svarbus sektorius dėl sausumos kelių, jūs minėjote savarankiškai važiuojančius automobilius ir tai, kad technologija viską perima. Tačiau e, viešojo transporto sektorijoje situacija yra kitokia ir požiūris yra kitoks nei privatos sektorių, todėl norėtume tikslesnės informacijos apie kokios rūšės e, transportą privačiame ir viešajame sektorėje jūs, jūs kalbėtumėte ir lauksime detalesnės informacijos apie tai. E, Dar porą dalykų. Žinoma, kalbant apie IK organizaciją, jūs e, pristatėte ryšius su, su ją ir tai vienas svarbiausių aspektų šiais metais. Tačiau sulaukėme e, įvairiausių pranešimų, ne iš jūsų, bet iš kitų šaltinių. Ir e, iš tos informacijos darau išvadą, kad ne visi nori to paties e, tikslo, kad, kad ne, ne visi mano, kad visas pasaulis pritars mūsų pasiūlymui. Vietoj to sklando idėja, kad galios senoji apivartinių taršos leidimų sistema šiek tiek pagerinta, o vidinėje Europos erdvėje galios tos, galios tie, tos pačios taisyklės ir tie patys maršrutai, tuomet iškiltų konkurencijos klausimų. Noriu jūs, jums užduoti šį klausimą, nes šioje srityje buvo pasiekta nepaprastai daug pažangos. Aviacijos srities paketas. Atidėtas balsavimas dėl šio pasiūlymų rinkinio, bet į, į tai e, nesigilinama noriu pasakyti, kad pranešėjas puikiai padirbėjo. Patiktas, parengtas tikrai labai geras pranešimas, manau, kad daugelis jam pritars. Bet mane neramina E, kompetencijos stygius, dirbant su kitais komitetais. E, komitetai, kiti komitetai turi teisę reikštis, renkti savo nuomonę, bet manau, kad reikia atsižvelgti ne tik komiteto pirmininko nuomonę, bet ir komisijos narių nuomonę. Ir norėčiau paklausti, ko, koks komisijos svoras, koks, ko, ko, ką komisija gali padaryti, akcentuodama, kad konkretus komitetas yra svarbiausias šioje srityje. Nereiktų skatinti e, netinkamų komitetų, komitetų, kur, kurie, kurie nedirba šią srityje per nelik aktyviai reikštis. Manau, kad šiais metais mes tikrai nemažai padirbėjome ir EKR frakcija jums už tai dėkoja ir lauksime detalesnės informacijos kitais metais. Esna. Ačiū, Gezina Maisner. Ačiū gerbiamą komisijos narę, taip pat ir liberalų vardu. E, Džiugiuosi, kad kalbėjote trumpai ir galėsime ilgiau pasikalbėti. Jūs kalbėjote apie CTS strategiją. Mes žinome, kad tai yra ateitis, būtent tie savaime važiuojantis automobiliai, sujungti automobiliai. Norėčiau paklausti, e, ar pakankamai yra iš teisinės pusės dirbama, regis taip, bet visgi e, teisiniai klausimai yra patys sudėtingiausi. Pavyzdžiui, e, nelaimės atveju, kas bus, kas bus atsakingas, kai, ką sakys teisininkai ir ką sakys draudėjai. Antras klausimas e, dėl e, mokesčių. Jūs kalbėjote apie tai, kad vartotojas ir, ir, ir taršėjas turėtų mokėti. Mes žinome, kad toks yra jūsų noras, e, bet dabar yra taip, kad tas susitarimas, kuris buvo labai netikėtai priimtas, mane irgi šokiravo ir mums pasirodė, kad jūsų buvo neatsiklausta, nes jūs visą laiką sakėte, kad viskas turi būti teisėta, o dabar atrodo, kad viskas padaryta kitaip. Taigi, nežinau, norėčiau, kad jūs tiesiog savo nuožiūrą atsakytumėt apie šitą klausimą ir komisijų buvo tai kalbama, ar, ar jūs dalyvavote, ar tik Dobrin dalyvavo. Man labai gaila ne tik dėl skaidrumo, bet ir šiaip iš principo tas sprendimas buvo neteisingas. Ir dar keli trumpi dalykai. ECMR elektroniniai dokumentai. E, galima pasakyti, kad šis net ne ES teisė, kura, bet čia yra jungtinių tautų praktiškai dokumentas, bet E, bet mes galbūt galime kažkokią įtaką turėti tom šalim, kurios nepasirašo šito dokumento ir jo, ne, jo negyvendina. Taip pat man tai susiję yra su vieno langelio principu uostuose. E, tas principas turėtų būti jau įgyvenintas, o gyventa tik keliose šalyse. Jūs sakėte, kad jūrų metai ateina ir e, komisija turėtų kreiptis į šalis, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų. Tas pats dėl oro transporto, kaip ir visiems kitiems, man yra labai įdomu, kada mes lauksime dokumento 868 ir taip pat niekas dar neužsiminė apie tai, kad vis dar laukiame CES 2 ir e, keleivių teisių oro transporte dokumento. E, Dabar jau Ispanija turi pagaliau vyriausybę, gal bus geresnės galimybės dėrėtis ir, ir pagaliau e, kurti tos dokumentus, kurių mums taip labai stipriai ir greitai reikia. Tas Dobrin. E, Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. Sveiki, ponia Bult. Džiaugiuosi žinia apie tai, kad kabotažo paslaugos tapo viena iš. Uh, prioritetinių sričių, nes taip ir turėtų būti, tačiau kabotažas tikrai kenkia vežėjų kompanijoms vidaus rinkoje. Tos įmonės, kurios moka padarius atlyginimus, neturi šansų konkuruoti su šias rytimi, nes nėra teisės aktų reglamentuojančių kabotažo sritį. Ir tai yra dempingo situacija. Ir kokie šansai yra parengti teisės aktą, kad tas, tam sukčiavimui pasipriešintume. Aš pats e, e, esu dirbęs Vilkiko vairuotoju ir būtų. Ir, ir kabotažą reglamentuočių taisyklių nebuvo ir įstatymų, kuries niekada nesirengė jų parengti, tačiau tai yra nusikaltimas. Mes žudome vežėjų kompanijas, jos viena po kitos užsidaro. Noriu paklausti, kada jūsų manimų galėtume tikėtis naujo pasiūlymo dėl kabotažo taisyklių ir daugia su kitais kolegomis noriu užduoti klausimą, kada bus pristatęs naujas sausumos kelių e, vežimo paketas. Toliau Klaudija Šmit. Dank, um... e, po pusantros minutės gerai. E, norėčiau prisidėti prie to, ką sakė mano kolegos iš Vokietijos. E, kurie jau kalbėjo apie tos vokiškus mokesčius. Man irgi. Mes nesame iš tos pačios e, politinės e, šeimos, bet e, skeptiškai vertinu šį dokumentą ir man atrodo, kad Aš nesuprantu, kaip Vokietijos tvarka kelių mokesčių įvedimas gali būti traktuojamas kaip kitų europiečių diskreditavimas. Taigi e, Kaip ten bebūtų, tik tai e, užsieniečiai pagal naują tvarką mokės e, mo, kelių mokesčius, o vokiečių vairuotojai netgi gaus, atgaus pinigus. E, man atrodo, kad iškai tas pats su vokišku ar su austrišku e, valstybiniu numeriu e, vairuoju vis tiek aš aplinkai padarau tokią pačią žalą. Jeigu dabar komisija atrodo, kad aš kaip vokietė vairuotoja gausiu netgi tam tikras pajamas dėl savo kilmės, manau, tai yra diskriminavimas. Ir man atrodo, kad tiesiog su tuo negalima taikstytis. Tai čia pirmas dalykas. O dabar pozityvus, mm, pozityvi pastaba. E, džiaugiuosi, kad jūs Bet jūs dėl nepilotuojamų lėktuvų tokią aiškę poziciją turite ir norėčiau, kad taip pat ir šiame posėdėje mums pristatytumėte e, naujausius įvykius. Jūs, Anderson, komisijos narė, džiugus čia matyti. Porą klausimų apie kelius. Visų pirma, e, mane e, sudomino tai, kad komisijos paskutinėje ataskaito, ataskaitoje apie e, eismo nelaimės keliuose yra pranešimo apie tikrai rimtas, sunkes avarijas keliuose. Noriu paklausti, ar pasiekta pažangos ir pasiektas tikslas sumažinant e, sunkių sužeidimų skaičių ir, ir žūnančių e, keliuose skaičių. Kaip, kaip žinote, e, dviratininkai ir e, pėstieji ypač žiemos laikotarpiu e, labiau rizikuoja tapti automobilio aukomis. Dėl Uberio, ar skaitėte Teisingumo teismo E, bylos nagrinėjimą, kurioje buvo pateikti e, įrodymai, kad Uberis yra ne tik e, internetinė platforma, platforma bet ir transporto paslaugų įmonė. Ir e, Ispanija, bei dar pora valstybių teigia, kad tai transporto srities įmonė priskirtina mūsų reglamentuojamai sričiai mano šalyje. Uberis labai sparčiai plečia savo veiklą ir e, turi problemų su teismais, nes samdo vairuotojus, kurie e, dirba nesilaikydami darbo laiko nurodymų ir menkai uždirba. Moksliniai tyrimai. Ar komisija 2015 pabaigoje, kaip pažadėta, kaip pažadėta, 2015 pasidomėjo labiau Uberio veikla? Ačiū toliau, ponas Dominik Reikir. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti komisijos nariai ir pasveikinti ją už tai, kas nuveikta SBO. Ir manau, kad 2019-ieji kaip at, o, savarankiškai va, va, važiuojančių automobilių keliuose atsiradimo terminas būtų gyvendintas, svarbus ir kelių kelių eismo pasiūlymų paketas nėra vertimo į anglų kalbą. Okay. Yeah. Uh, That's now, fine. Now no, no, it's fine. Now it's back. Dabar yra. Ich wiederhole. Ja. Bon. Aš voulais, c'est dommage que vous n'entendez Gaila, kad girdėjote, nes visų pirma, aš norėjau Jūs pasveikinti, pasveikinti su tuo, ką nuveikėte SBO, taip pat dėl 2019-ųjų ECT sistemos. Tai tikrai svarbi data E, dėl kelių, e, dėl sausumos kelių pasiūlymo norėčiau pakalbėti apie investicijas infrastruktūrą. Komisijos nariai dirba e, kolegijoje ir noriu paminėti infra, strateginių investicijų programą. Turime mąstyti apie kitą e, finansavimo, kitą daugiamatį finansavimo programos laikotarpį ir noriu čia priminti e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir finansavimą jai, taip pat eurovin, eurovinietės tolesnį plėtimą, bendarbiavimu grįdžiama ekonomika, kaip buvo paminėta. Šioje srityje komisija turi priimti sprendimą reglamentavimo klausimais. Čia kalbame apie tikrai labai svarbius klausimus. Ir komisija turi nueiti toliau, neapsiriboti vien direktyvomis. Geriausia, jeigu būtų pasirinktas e, reglamento sprendimas, nes jo reikia visoms valstybėms. Librecht Koch. Gerbiama komisarė, aš irgi kalbėsiu kaip Liusi Anderson. Šių metų e, dalį komisija pateikė studiją dėl sunkiai sužeistų keliuose ir buvo iške, iškeltas tikslas kad būtų sumažinta sužeistų, sumažintas sužeistų skaičius keliuose. E, buvo pasiekta neblogų rezultatų kovojant su žuvimais keliuose. Tai norime užsibriežti tikslą ir dėl sužeistų keliuose. Taigi, kada mes turėsime jau aišku planą šioje srityje. Prisimenu 2011 metų e, tikslą, jisai buvo 14 procentų sumažinimas. Ačiū. Fenui. Köszönöm szépen, e, tisztelt e, biztos asszony. E, a... Ačiū komisarė. Aš irgi norėčiau e, pasidalinti mintimis. Kalbėsiu tema, kurią e, su jumis jau kalbėjau, būtent e, apie apie laisvąją Europą ir apie tai, kad šis principas būtų taikomas ne tik tai e, geležinkelio srityje, bet ir kitose srityse. Jeigu jauniems žmonėms galėtumėm pasiūlyti galimybę keliauti pigiai ne tik tai geležinkeliu, bet ir kitur po Europą, jūs tikrai žinote šį projektą ir pirmininkas palaiko, ir aš palaikėme šį projektą. Taigi, Žinome, kad e, ši programa, už šią programą ne tik tai jūs esate atsakinga, bet jūs ją visą laiką palaikėte. Todėl norėčiau paprašyti e, pakalbėti ir apie šią programą ir apie jos praplėtimo galimybę. Ponas Junkeris e, šią temą irgi šį bei tą yra pasakęs. Dabar aš dėja turėsiu vykti į kitą posėdį, bet lauksiu jūsų atsakymo. Ačiū, Deidra Kliūn. Ačiū komisijos narė. Dėl darbo programos kitiems metams. Kaip ir Lucianas sakė, man įdomu, kaip dėl sunkių sužydimų keliuose. Kaip tai yra susiję su susietais automobiliais Kaip čia galima būtų pasitelkti technologijas tam, kad būtų galima sumažinti nelaimingų atsitikimų kelyje skaičių ir mirčių skaičių? Yra įvairios autonomiškos stabdymo sistemos, greičio sistemos ir panašiai. Ir jei mes kalbame apie e, automobilius be vairuotojų, tai čia irgi reikia išspręsti saugumo klausimus. Aviacijos rytis. Vyksta daug diskusijų, parlamentas taip pat rengia savo reakciją, jūsų strategiją, jos labai laukiame. Gerai, kad bus peržiūrėti teisės aktai, kad tai bus padaryta kitais metais, tai yra puiku. Bet e, kyla klausimų dėl kitų, dėl SES2, dėl keleivių teisų ir panašiai. Aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs priemėte klausimą žodžiu Strasbūrą prieš porą savaičių, kad pripažinote, jog labai svarbu informuoti parlamentą ir valstybės narės. Mes tikrai manome, kad tai yra būtina darybų metu. Reikia sudaryti ir aviacijos susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tai labai ačiū. Dėkoju, Matijas van Mistenberg. Eh. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu olandiškai. Man irgi kyla įvairiausių abejonių dėl to susitarimo, kuris yra sudaromas tarp Vokietijos ir Europos. Kaip Jūs vertinate tokią diskriminaciją prieš užsienio vairuotojus? O kodėl Jums atrodo, kad tas Vokietijos planas nepakenks mažų emisijų strategijai. Man tai kelia didžiulį nerimą. Negana to yra daug šalių, tarp jų ir Niderlandai bei Austrija ir kitos, kurios ėmėsi teisminių veiksmų. Aš esu tikras, kad jūsų teisės tarnyba turi puikių ekspertų, tai gal jūs galėtumėte jų nuomonę perduoti ir mums ir kaip jūs vertinate valstybių narių teisinius veiksmus ir jų kreipimasi į Teisingumo teismą. Dar viena pastaba. Pane Maisner jau klausė apie bendrą Europos dangų ir keliaivių teisės. Yra įvairių aviacijos teisės aktų, kurie taryboje visai nepajudėjo. Ar netėjo laikas numatyti veiksmų planą, kur jūs galėtumėte pradėti? Man atrodo, reikia atsižvelgti į du aspektus. Pirmiausia, reikia išspręsti Gibraltaro klausimus taryboje ir taip pat peržiūrėti aviacijos teisės aktus. Tai sutaupytų milijonus eurų per metus ir taip pat sumažintų emisijų skaičių gerokai. Ar netėjo laikas imtis diplomatinių veiksmų ir numatyti specialų pasiuntinį, kuris galėtų spręsti ginčių klausimus susijusius su Gibraltaro oro uostu. Reikia iškoti sprendimų. Dėkoju. Dėkoju, Gabrielė Prois. Ačiū. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad jūs taip dažnai lankotės mūsų e, posėdžiuose ir taip mums yra lengviau bendrauti. Norėčiau e, dar pakalbėti apie Azos dokumentą. E, norėčiau dar kartą paprašyti, mes atmetėme šitą dokumentą savo komitete, mes norėtumėm, kad viskas vyktų pagal atitinkamą procedūrą, ne tik tai mano frakcija, bet ir e, kitos e, frakcijos mato daug problemų šioje srityje. Ir norėtumėm, kad tai būtų atkreiptas dėmesys. Ačiū, George Bach. Dėkoju gerbiamo komisijos narę už pristatymą apie e, kelių mokesčius Vokietijoje. E, jau viskas pasakyta, aš tiesiog prisidu prie kalbėjusių. E, labai daug nesupratimo mes sulaukėme iš savo kaimynų ir mūsų nuomonės sprendimas yra tiesiog na, nesuprantamas. Turiu du klausimus. Pirmiausia, dėl keliaivių teisių. Jūs sakėte, kad geležinkelio srityje e, reikia e, naujo dokumento. E, klausimas yra toks, kuria linkme eina jūsų pamastymai, ar bus sudarytos vienodos konkurencinės sąlygos geležinkelio ir kitų transporto sričių. Pagalvokite apie vienodas žaidimo sąlygas. Antras klausimas. Neseniai prieš kokius 8-9 mėnesius. Čia mes paruošėme labai įdomų dokumentą apie pramonę geležinkelių srityje. Ir aš norėčiau prisėti prie to, ką sakė koordinatorius, kad kalbėdamas apie Kiniją ir investuotojus iš Kinijos, į kyla grėsmė, kad mes, mes nežinome, kaip yra elgiamasi su šito dokumentu, su šito dosie. Ar jūs, kaip trans, už transporto sritį atsakinga komisijos narė, irgi i, e, turite ką nors bendro su šio dokumentu? Ačiū, Daniela Jūto. Sì, grazie Presidente, grazie Komisarė, sono qui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai. Labas vakaras. Labai ačiū, kad atvykote. Kalbant apie dėrybą su trečiosiamis šalimis aviacijos sektoriuje. Noriu pakartoti pagrindinius principus, kurie buvo paminėti ir Strasbūrė prieš porą savaičių. Tai yra socialinės darbuotojų teisės ir konkurencija. Italijoje žiniasklaidoje pasirodė pačių įvairiausių pastabų būtent apie tai. Yra tokių šalių, kurios naudojasi finansavimo ir trečiųjų šalių ir Aš manau, kad tai turi neigiamų pasiekmių ir Italijoje, ir ne vien joje. Reikia geriau kontroliuoti savo rinką, tam, kad licencijos būtų suteikiamos labai atsargiai. Klausimas štai koks. Kaip mes ketiname stebėti užsienio investicijas ir e, Europos įmonių investicijas trečiosiuose šalise, ypač aviacijos sektoriuje. Labai svarbu yra ginti mūsų rinką tam, kad jie nesubirėtų. Labai svarbu yra numatyti apsaugos mechanizmus. Ypač, kai kalbame apie konkurenciją. Dėkoju. Ačiū, Mitjeris Kirkos. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ χαίρομαι. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisijos narė, labai džiugiuosi, kad atvykote į mūsų posėdį. Esu tikras, kad visi džiaugiasi, jog lankėtės mūsų komitete ne kartą, būtų gerai, kad lankytumėtės dar dažniau. Noriu pakalbėti apie kelių eismą. Žinome, kad pagal valstybių narių mechanizmą ne visuomet įmanoma kontroliuoti visas nuostatas ir todėl uh, atsirado tokia nauja protekcionizmo sistema, tai yra vien šalis priemonių prieimimas valstybėse narėse. Visą tai neigiamai veikia kitų šalių žmonės ir automobilius. Man atrodo, kad reikia siekti suderinimo tam, kad galėtume daryti pašanką. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos narė, dėkoju, kad atvykote. Aš turiu klausimą susijusi su kelių transporto paketu. Tai yra susiję ir su socialiniais aspektais, su komandiruojamų darbuotojų direktyva, be to su sunkvežimių vairuotojais ir jų minimaliomis algomis. Manau, jūs žinote, kad dabar yra vykdoma pažydimo procedūra. Mano klausimas toks. Ar jūsų manimų galima sulėtinti dėrybas? Ar įmanoma pasiekti susitarimą dėl socialinio aspekto? Mes kol kas neturime Teisingumo teismo nuosprendžio. Ačiū, Izabela Damont. Dėkoju komisijos nariai už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Jau nemažai klausimų buvo aptarti. O aš norėčiau pasitirauti štai ko. Kaip komisija ketina daryti pažangą? Ir kaip ketina pagerinti aviacijos strategiją? Kolega iš Italijos išsakė labai svarbių pastabų ir tai reikia atsižvelgti. Įvairios investicijos. Čia reikėtų pasižiūrėti, kokio pobūdžio tos investicijos, kokiamis sąlygomis jos vyks. Labai svarbu, kad tai netaptų tokia katastrofa, kuri nebūtų valdoma. Reikia stebėti investicijas ir jos turi būti suderintos su vystimo planais. Dėkoju. E Ar su tarografais būtų galima e, kontroliuoti vilkikus, visus ir senus, ir naujus, kad, tarkim, kad žinotumėm, e, kaip mokama e, minimali alga bet kokios e, tautybės vairuotojui. Taip pat ir su Rajanero val, e, valdovais e, kalbėjome apie tai, kad pilotas turi uždirbti pakankamai, kad būtų saugus skraidyti. Ta pati galima pasakyti ir apie kelių e, mokestį. Frankfurto Algemainė laikraštė buvo parašyta. Jeigu taip visi darytų, pavyzdžiui, Austrijoje sakytų austrų studentams e, mokam stipendiją, o užsieniečiai turi mokėti 1000 eurų per semestrą. Arba, pavyzdžiui, tą patį su sveikatos aps apsauga. Vieniems e, e, padengiam, kitiems nepadengiam mokesčių. O, o dabar Vokietijoje turės mokėti tik tai užsieniečiai, o vokiečiai ne tik tai nemokės, bet dar ir gaus tam tikros naudos. Jeigu mes e, taikysime tokį nacionalinio egoizmo principą, tai Europa sužlugs. Gal aš nesuprantu, kodėl Junkeris šitai pasielgė, nes jūs vis tada visada pasisakydavote už tai, kad būtų nediskriminuojama. E, visi, e, visi užsieniečiai įvažiavę į Vokietiją ir sumokėję mokestį gali kreiptis į teismą. Ir ką, kas bus, jeigu jie pralaimės arba laimės teismo procesą, ką Junkeris sakys. Man atrodo, mm, negražu, kad jisai taip elgėsi su komisare ir tikrai labai norėtumėm, kad būtų primtas principingas sprendimas, nes mano nuomonė e, taip Europa neina į priekį, tik tai atgal. Taigi klausimų užduota labai daug ir jūs dabar turite galimybę atsakyti. Žodis jums. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Gerbiami nariai. Kodėl, kuomet ateinu į parlamentą, man atrodo, kad kiekvieną kartą vėl vyksta mano klausimas. Pasistengsiu vis dėlto atsakyti į jūsų klausimus, kaip galėsiu. Jūsų klausimas taip puikiai patiko, kad mes vis norim jį pakartoti. Visų pirma, dėl savarankiškai važiuojančių transporto priemonių. Ne, aš iš tikrųjų nesu tokia ambicinga, kaip galėjo pasirodyti. Aš turėjau tiksliau pasisakyti. Uh, naujame CITS dokumente išvardintos priemonės, kurių dėka bus pasiektas pirmasis susijungimo ligmuo susijętų sunktų automobilių plėtojame ir tai susiję su didesnio saugumo užtikrinimu eisme. Ir mes norėtume, kad tos priemonės būtų gyventos iki 2019. Tai pirmasis etapas. Kitas žingsnis bus bendradarbiaujančių transporto priemonių kryptimi. Stiprinsime komunikaciją tarp infrastruktūros ir e, automobilio ir tarp atskirų automobilių. Ir aš drįstu teikti, kad kitas etapas galbūt bus uh, užbaigtas 2030-aisiais ir po to bus didžiulis žingsnis link savarankiškai važiuojančių automobilių. Tai susijęs su daugybė teisinių klausimų, kuriuos kai kurie iš jūsų jau minėjote ir čia mano ambicijos jau kuklesnis. Ir tikiuosi, kad e, visiškai savarankiškai galiuojantis automobiliai ir visi susiję teisiniai klausimai bus išspręsti iki 2030-ųjų mūsų laukia netrumpas etapas. Ir mūsų laukiantis žingsniai yra milžiniški, bet galvokite ne tik apie Vokietiją, bet ir Rumuniją, apie Rumuniją, Bulgariją, Graikiją ir visas sanglaudos e, e sistemos šalis. Turime būti realistiški, lėšų įsis, e, priemonių įsisavinimas nebus vienodas visose šalise ir kai kalbu apie ambicingus planus, kal, turiuomenį Europos Sąjungą, bendrą transporto erdvę, bet nebejoju, kad kai, kurios, kai kurie regionai, kai kurie miestai viską išbandys anksčiau, nes jie bus pasirengę. Savarankiškai važiuojantis automobiliai jau egzistuoja oro uostuose, e, universitetų teritorijose, tai yra kontroliuojamoje teritorijoje - privatus ir viešasis sektorius. Matome, kad plėtojami įvairiausi verslo modeliai, ne tik dėl to, kad atsiranda naujos automobilių ypatybės, bet taip pat ir dėl skaitmaninių platformų vis daugiau automobilių naudojami bendrai, dalymosi pagrindų, ypač miestuose. Čia tam yra palanki aplinka bet tai nereiškia, kad tie modeliai susijęs su savarankiško automobilio dėgymu. Tai tiesiog galimybė veiksmingiau našiau e, panaudoti automobilius. Daugelie sostinių tokios tendencijos ryškėja ir vis daugiau, vis labiau e, plačiau naudojami elektromobiliai. Nes kita tuo pat metu vykstanti e, tendencija, tai visiškas e, transporto sektoriaus dekarbonizavimas, ypač miestuose perinant prie, e, prie elektromobilių, čia kalbu apie sausumos kelius, oro transporte kitoks kuras, biokuras, o jūrų transporte e, suskystintos gamtinės dujos. Elekt elektromobilių srityje mes skatintume merus pereiti prie e, CO2 netaršių transporto priemonių viešojo transporto sektoriuje. Ir praėjusiais metais, lakučio mėnesį Rotterdame, pažadėjome pasiūlyti naują priemonę dėl e, E, švarių netaršių automobilių finansavimo ir gruodžio pirmąją transporto taryboje tokį pareiškimą padarėme. Užfiksuoti trys e, pozityvus atvejai. Vienu atveju netgi Rygoje yra viešajame sektoriuje naudojami e, autobusai, kurie yra varomi vandeniliu. Aš Mes raginame miestus burtis draugien ir išsidarėti geresnės kainas iš pramonės sektoriaus, e, įgyvendinant tokį virsmą. Mm, ir toliau e, siūlysime tokias priemonės, mus tikrai skatina e, tendencijos, bandysime užpildyti trūkstamas grandis viešojo sektoriaus transporto finansavime ir, peri, ir pasiekti viešojo sektoriaus transporto de, dekarbonizavimo, kaip apie tai paskelbėme savo strategijoje. Boeingas ir Airbusas. E, svarstomi du atvejai. Vien, vienas iš jų yra prieš Boeingą, sprendimas Boeingo nenaudai, tai geras pavyzdys šiam sektoriu, ypač dėl subsidijų. Lapkričio 28-ąją pasaulio prekybos organizacija patvirtino, kad JAV skirti e, didžiuliai fondai Boeingo naujo modelio plėtoti at, at, pažeidžia galiojančias šioje srityje taisyklės. Ir taip PPO teismas ne tik patvirtina savo ankstesnį sprendimą, bet dar kartą pakartoja, kad e, tokios priemonės draudžiamas pagal PPO taisyklės. Taigi, tai aiškus sprendimas, e, e, laukiame rezultatų dėl ir byloje dėl Airbus benelik nesidžiaugiu. Kol kas bet ir bus įmonė patvirtino, kad jie pertvarko kai kuriuos aspektus, kurie paminėti PPO sprendime dėl e, Airbus įmonės kofinansavimo ir ta įmonė pažadėjo padaryti viską, ką būtina, kad reikalingi pertvarkymai būtų įgyveninti, bet e, Boeingo byloje priimtas e, svarbesnis sprendimas. Užduodate porą klausimų apie Kiniją. Praėjusį lapkritį su Kinė pasis, pasirašėme sustarimą dėl junglumo susietumo platformos. Tai svarbus etapas, mes toliau plėtojame santykius su Kinija ir noriu pasakyti, kad visi mūsų veiksmai šioje platformoje vyksta abipusiškumo pagrindu. Uh, Mes norime suvienyti pastangas e, strategiškai planuojant investicijas, kad būtų galima juos kiek manoma pačiu kapitalizuoti. Tai ypač susiję su e, junglumu, susietumu geležinkelių srityje tarp Kinijos ir ES. Po svarbaus politinio susitikimo Pekinė šiais metais įvykusio birželio mėnesį sutarėme, kad laikysimės koridoriaus logikos, kaip ir transeuropinių transporto tinklų srityje ir į, bendr, į bendrus planus įtrauksime koridorių tiesimą. Įtraukėme visą sąrašą projektų, kur, kurias, kurias abi pusės galėtų kofinansuoti. Prašome valstybių pateikti projektus. Sulaukėme šešių projektų iš valstybių narių, e, kurios leido juos įtraukti į sąrašą ir praeisę savaitę juos pristatėme Pekine sulaukėme pirmųjų reakcijų. Darbas čia vyksta tinkama kryptimi. Kaip jau sakiau, e, viskas vyksta pagal susietos platformos taisyklės, bet aš supratau, kas jums kelia susirūpinimą. Mes irgi norime užtikrinti, kad mūsų valstybės narės laikytųsi Europos taisyklių, kuomet jos susitarė dėl projektų su Kinija ir Kinijos investicijų. Tai yra uh, viešųjų pirkimų sritis. Čia turime uh, užtikrinti lygias galimybės įmonėms, kurios gyvendina projektus. Mes paraginome, pakvietėme kolegas Kinijoje laikytis Europos standartų. Žinome, kad buvo kai kurių sunkumų Lenkijoje, nes Lenkija uh, E, atsisakė e, kinų siūlyto finansavimo, palaikome ryšį su abiem pusėmis. Pavyzdžiui, geležinkelio linija Belgradas-Budapeštas. Čia išreišk, išsakėme pastabas dėl standartų, dėl kokybės ir pa pareiškėme, kad tais atvejais, jeigu bus nepaisoma Europoje galiojančių nuostatų, mes pradėsime pažeidimo tyrimo procedūrą. Bet tai nereiškia, kad mes e, nesidžiaugiame Kinijos investuotojais, bet norime, kad jie dirbtų laikydamėsi galiojančių taisyklių ir kad dirbtų skaidriai. E, mokesčiai už kelius Vokietijoje. Noriu kai ką pasakyti labai aiškiai. Surengiau spaudos konferenciją iškart po to, kai ministras Dobrin paskelbė apie savo sprendimą ir paaiškino, kurią kryptimį jis nori eiti. Visų pirma, komisija šių dėrybų su Vokietija pradžioje dėl kelių mokesčio E, mechanizmo sukūrimo, komisija labai aiškiai paminėjo, kokiomis sąlygomis galėtume pritarti tokiam sprendimui. Visų pirma, proporcingumas, proporcingumo siekis ir e, nediskriminaciniai sprendimai. Ir tuo pat metu paraginame ne tik Vokietiją, bet ir visas valstybės narės, nes mes pasakome už tai, kad būtų taikomas teršėjas moka principas, nes tai yra mūsų pagrindinis veikimo principas, paraginome visus ir apsvarstyti galimybę įvesti mokesčių sistemą pagristą atstumu, e, ypač mąstant apie Europos masto sprendimus, bet tuo klausimu vyks dėrybos tarp jūsų ir tarybos, e, pasiūlymą šio klausimu pateiksime kitais metais. E, Iš tikrųjų, ta, toks buvo mūsų tikslas ir Junkeris kalbėjosi apie tai su Vokietijos atstovais, bet jis kalbėjosi pareiškęs, kad jis palaiko mūsų patiktą pasiūlymą. Nebuvo jokio kito siūlymo, tik tai toks, kuris užtikrintų proporcingumą ir nediskriminavimą. Ko mums pavyko pasiekti, kodėl aš palaikau patiktą pasiūlymą. Vokietija užtikrino, laikosi proporcingumo principo dėl mokesčio dydžio, rinkliavos dydžio. E, du su pusę euro už 10 dienų, tai atitinka metinį, tai, tai proporcinga metinė mokesčiui už euro vienietę. Man tokie mokesčiai priimtini. Aš suprantu, kad tiems, kurie iki šiol neturėjo mokėti mokesčių, atrodo, tai atrodo didelė suma, bet Vokietija, kaip bet kokia kita Europos Sąjungos valstybė, turi teisę įvesti kelių mokesčius. Kitas svarbus pasiekimas ir noriu pabrėžti, kad aš negaliu kištis visur, bet galiu domėtis, kaip. Uh, apibrėžiama formulėje, pagal kurią apskaičiuojama rinkliava. Iš mokesčių, už, mokes, į mokestį už kelius neįskaičiuojamas rinkliava už kelius neįskaičiuojamas mokestis. Vokietija pati gali nuspręsti, kokius mokesčius jį nori imti. Bet tai jau yra kitų diskusijų klausimas. Uh, rinkliavos už kelius e, reglamentuojamos pagal transporto įstatymus ir šis mokestis atsietas nuo mokesčių sistemos. Taigi ateityje rinkliavos už mokesčius bus atsietos nuo. Žažau, rinkliavos už kelius bus atsietos nuo mokesčių. Ir aš tuo džiaugiuosi. Tačiau tuo tarpu dar neparengtas, ne, nepristatytas peržiūrėtas modelis Europai pasiūlymą šiuo klausimu gausite kitų metų balandžio mėnesį. Tikiuosi. Toks būtų mano tikslas. Bus pasiūlymas dėl elektroninės e, mokesčio už kelius sistemos ir eurovinietės. Bet kol kas mes niekam neįsipareigojame, nes visų pirma turime išsiaiškinti, pa, pa, palaukti, kokį įstatymą Vokietija paskelbs oficialiajame leidinė, leidinyje O tik tuo met užbaig, bus užbaigtas šio atvejo nagrinėjimas. Tuo tarpu mes e, savo tyrimą sustabdėme. Sutarėme, kad jis bus sustabdytas, kol vokiečiai oficialiai, oficialiai paskelb savo įstatymą. 868. Tik mes rengėme šį pasiūlymą vos metus. Aš sutinku, kad darbas nevyksta pakankamai sparčiai. Uh, Visi norėjo, kad jis būtų parengtas vakar, bet tai viena iš e, priemonių įrankių dėžutėje, dėl kurios vyksta dėrybos aviacijos sektoriuje. Tai nėra visapusiško susitarimo dalis. E, tai priemonė, su, su kuria dirbs visa, kuria apims visapusiškas susitarimas, tikiuosi, kad kitų metų pradžioje jis bus parengtas ir jūs jo sulauksite. Aš e, visą laiką darau spaudimą, nes man reikia tos priemonės. Pradėjome dėrybas. Nebuvo būtina tą priemonę turėti pirmajame etape, nes ji tampa aktuali paskutinėme etape, bet man reikia įrankių dėžutės, kad galėčiau su ją dirbti. Man atrodo, kad baigsis laikas. Noriu dar aptarti vieną aspektą, dėl kurio daugelis uždavė klausimų. E, kelių, keliams skirtas pasiūlymų rinkinys. Noriu aptarti jį išsameu, ypač socialinius aspektus. Kalbant apie visus svarbius e, aspektus, kabotažas, minimalus atlyginimai, e, ir bendra Europos rinka šioje srityje. Pervežimas forumuose, pašto, tai vadinamos pašto dėžutės e, transporto įmonės. Čia einama tinkama kryptimi, bus reikalavimas e, įmonę įregistruoti ten, kur vykdoma didžioji dalis įmonės veiklos tikimės, kad e, šis žingsnis padės mums išspręsti šį klausimą. Kitas susijęs aspektas - gera reputacija. Norime, kad vyktų informacijos mainai ir taip užtikrintume, kad keičiantis informacija ne tik būtų apriektas e, saugus eismas keliuose, bet ir būtų, kad būtų apriektas e, visas sausumos transportas, norime išsiaiškinti, kurie veikėjai, kurie subjektai šioje srityje piknaudžiauja teisinėmis sistemomis ir imtis reikalingų veiksmų, kad užsakantume lygias galimybės visiems. Trečia taisyklė - kabotažas. Nesirengėme čia visiškai visko pakeisti, bet remdamiesi valstybių narių prašymais norime kad būtų parengtas bendras taisyklių, vienodas taisyklių aiškinimas, kad būtų lengviau jas įgyvendinti. Ir būtent tą kryptimį jums siūlysime eiti. Ir man atrodo, yra patiktas pasiūlymas, įdomus pasiūlymas skaičiuoti laiko tarpą, per kurį uh, vilkikas turi išvažiuoti iš šalies, pervažiuoti šalį. Ir čia konsult, šiuo klausimu konsultuosime su jumis susitikinėjau su visomis Valkikų asociacijomis sausio mėnesį. E, Briuselėje pakviečiau juos, iš visų valstybių narių atvyks atstovai, nes norime konstruktyvus dialogo. Minimalus atlyginimai. Čia mūsų laukia rimtas iššūkis, nes minimalus, dėl minimalių atlyginimų ES yra susiskaldžiusi į dvi stovyklas, jos abi yra stiprios. Uh, tikiuosi, kad, kad mūsų visus jie bendras noras vis tik ieškoti europinio sprendimo čia. Darbuotojų komandiravimo direktyvoje reikės išimties transporto sektoriui. Negalėsime e, taikyti tų pačių taisyklių. Džiugu, kad mano kolegė Taisen tam pritarė. Ir bus siūlomas atskiras modulis e, darbuotojų komandiravimo direktyvoje skirtas transporto sektoriaus darbuotojams. Bet reikia gerų naujoviškų sprendimų. Nemanau, kad dabar patiktas pasiūlymas yra priimtinas, nes reikia peržengti ta, ta, ta, dabartinės mąstymo ribas ir rasti abiem pusėm priimtiną sprendimą. prašau jūsų padėti man išvengti Europos bendros rinkos suskaldimo, nes jeigu leisime ją suskaldyti, tai tuo ir baigsis jos egzistavimas. Tai yra mano kvėpimo šaltinis ir noriu paraginti visus partnerius padėti ieškoti e, primtino sprendimo. Buvo dar pastabų dėl sukčiavimo tachografų parodymais, apie tai buvo kalbėta ir taryboje rengiame naujas e, techninės naują techninį dokumentą tachografams. Jei tik parlamentas galėtų paspartinti darbą šiuo klausimu, aš už, kad jis įsigaliotų tas naujas sprendimas, įsigaliotų rytoj, nes egzistuoja naujoviška technologija, mes ją galime panaudoti, jeigu pasieksime, kad ji toks sprendimas įsigaliotų greičiau, būtų gerai. Dar vienas pasiūlymas, kurio nėra sąraše, bet vis sulaukime iš valstybių narių vis daugiau komentarų dėl e, lengvesnių nei 3,5 tonos e, transporto priemonės vilkikai, nes tose transporto priemonėse irgi užfiksuojama daug sukčiavimo atvejų. Todėl prašau jūsų siūlymų tinkamą kryptimį ir šioje srityje, bet konkretaus nieko neturiu. CS2. Aš suprantu kai kurių kolegų nusivylimą, aš peržiūrėsiu pasiūlymą dėl ypatingojo pasiuntinio, bet jūs kaip ir aš žinote, kad tai susiję su dviejų valstybių narių suverenumo klausimais. Mes išnaudojame visas prieinamas diplomatinės priemonės. Ir aš tikrai esu neviltyje. Aš, ne, aš nesivaizdavau, kad Europos politikoje gali egzistuoti tokios pozicijos, bet taip yra. Aš, ra, aš nuolatos raginu Ispaniją ir Didžiąją Britaniją dirbti, tą padarė ir komisijos pirmininkas ir Mogherini, bet ES neturi teisinių priemonių kurių pagalba galėtų išspręsti tą situaciją. Ta turi spręsti Ispanija ir Didžioji Britanija. Todėl raginu jūs visus, jeigu galite padaryti ką nors, kad konstruktyviai prisidėtumėte skatinant dialogą, mums reikia galutinio sprendimo, nes visam aviacijos sektoriui e, kelia grėsmę ši situacija, prarandame milijardus eurų dėl to, kad bendro dangaus iniciatyva nėra veiksminga. Yra sprendimų Galbūt aš tiesiog atsisakysiu to bendro Europos dangaus 2 plus iniciatyvos. Aš tikiuosi pozityvios baigties. Ir manau, kad tai dar yra įmanoma. Uberis. dėl Uberio bylos. Nacionaliniai teisės aktai apibrėžia, kas yra transporto paslauga. Aš kol kas dar nepasiduodu, reikia europinio sprendimo šiuo klausimu. E, čia tikriausiai kalba bus apie paslaugas miestuose. Man rūpi tarp valstybinės paslaugos, mes tęsime e, darbą ir ieškosime sprendimų. Man e, kyla problemų dėl bendradarbiavimo grindžiamos ekonomikos. Bandome e, su, suardyti e, vietos e, ekonomikos platformą, kurdami globalinės, globalinės ekonomikos platformas. Čia noriu paminėti porą dalykų. Mano kolega Moskovičiai bando įdėkti principą, kad mokesčius reikia mokėti ten, kur e, gaunamas pelnas, kad to principo reikia laikytis ir jį gyvendinti. Man rūpi, kas nutiks su darbo jėga, nes bendarbiavimo grindžiamoje ekonomikoje Nu, kalbame apie didžiulius skaičius, didelius kiekius asmenų, kas nutiks su tais žmonėmis, kurie nėra pakankamai išsilavinę ir, ir kas nutiks su jais, kai jų karjeros ciklas baigsis dėl naujo ekonomikos modelio. Mums vėl reikia ieškoti europinio sprendimo. Kalbu ne apie Uberį, bet apie bendradarbiavimų grindžiamą ekonomikos modelį dėl kitų rimtų tikslų. Noriu pacituoti skaičius apie saugą keliuose. Tai kitas e, į neviltį stumantis klausimas. Aš tikiuosi, kad su tarnybomis surasime reikalingą sprendimą. 125 tūkstančiai rimtų sužeidimų Europoje per metus keliuose. Nukenčia visi šeimos nariai, visais atvejais 26 tūkstančiai mirčių per metus keliuose. Tai dideli skaičiai. Tai nereiškia, kad mes nieko nepasiekėme. Per pusę sumažiname tuos skaičius, tačiau neiname priekin. Kad be ką pasiektume 2020-ųjų tikslus, turime rasti būdų žengti dar vieną žingsnį priekin. Sėkmingiausiai pasirodžiusios šalis dabar yra įstrigę. Aš tikiuosi, kad technologija čia padės. Aš labai daug vilčių sieju su CITS, kad tai atneš, užtikrins kitokį automobilių funkcionavimą. Ir taip pat tikiuosi, kad pradės ryškėti įvairia rūšio transporto sprendimai, nes skaitmeninimas labai sklinda rem, remiant, remdamasi ataskaitomis apie rimtų sužeidimų skaičių keliuose, mes parengsime tikslus kitiems metams ir man atrodo 16 valstybių narių e, atsiuntė pranešimus apie rimtus sužeidimus keliuose ir aš raginu iki kitų, ko, kitų metų kovo mėnesio pateikti ataskaitas, kad būtų parengtas modelis dėl rimtų sužeidimų. That we brought this topic as one of the topics on uh, Maltese presidency. We Kalbant apie Maltos pirmininkavimą, tai jo metu vyks neformali taryba ir taip pat didžiulė bendra konferencija apie kelių eismo saugumą. Dirbsime ir su jungtinių tautų ambasadoriais. Aš labai džiaugiuosi, kad visų suinteresuotų šalių įsitraukimas toks aktyvus. Raučiau pasiteisino, pavyzdžiui, Lenkijoje mes dirbame su 34 suinteresuotomis šalimis ir stengiamės parengti tokį tikrai holistinį modelį. Dar daug ką galima nuveikti, bet reikia tikrai daug pastangų ir koordinacijos tam, kad būtų galima daryti pažangą. Projektas Edvardas taip pat suteikia daug entuzijazmo Matėme, kad sumažėjo mirčių skaičius, keliuose yra netgi tokių valstybių narių, kur mirčių iš vis nebuvo, lyginant su ankstesnių metų tą pačią datą. Tai tiek, pirmininkė, žinau, kad buvo dar keli klausimai ir aš mielai juos atsakysiu jums tiesiogiai. Dėkoju. Again, Dar kartelį labai ačiū. Dabar turėtumėm tęsti posėdį. Kitas posėdis vyks sausio 25 dieną 9 valandą. E, dabar bus slaptas posėdis, gali dalyvauti visi e, e, parlamentarai, bet padėjėjai ne. Taigi dabar darome trumpą pertrauką ir tada.